Bueno, mientras van llegando los colegas, vamos a. a... Kol atvyksta e, kolegos, e, norėčiau pasakyti, kad pradžioje sesijos pasižiūrėsime trumpą filmuką.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 Norėčiau pasveikinti susirinkusius į posėdį žmonės. Dėkoju, kad atvykote ir taip pat dėkoju už jūsų vykdomą darbą. Yra ponas Plankovič, vicepirmininkas užsienio reikalų komiteto ir dabar suteiksiu jam žodį. Prašau. Ačiū. Pone Valenciano, pakominčio žmogaus teisų pirmininkė. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, kvestiniai svečiai, kampanijos vaikai, ne vaikai dalyviai. Sveiki. Noriu pasveikinti Jūs atvykus į Europos parlamentą ir taip pat pasveikinti užsienio reikalų komiteto vardu ypač pirmininko Almano Broko vardu, kuris dėja negalėjo šiandien atvykti į šį posėdį. Ir jis paprašė asmeniškai, kad aš perdočiau jums savo sveikinimus ir jo padėką už jūsų vykdomą darbą. Manau, jog yra svarbu priminti du didžiulius dalykus susijusius su vaikų likimu pasaulyje pastarąjį dešimtmečiai 2 milijonai vaikų žuvo ginkluotose konfliktuose. Mūsų dienomis yra 300 tūkstančių vaikų kareivių. Ir šie skaičiai tikrai yra šokiruojantis ir turėtų mums kelti didžiulį susirūpinimą. Mes žinome, kad vaikų teisų skatinimas ir pagarba toms teisėms yra ES žmogaus teisų prioritetas, ypač tai susijęs ES bendrai užsienio reikalų politika ir humanitarinė pagalba. Priemonės, kurias turi ES, yra labai įvairios ir jos papildo viena kitą. Ar tai būtų politinis dialogas, daugia šalis bendradarbiavimas, krizių valdymo operacijos, kon konkretus parengimas, informacijos ir informuotumo didinimo kampanijos. Todėl aš norėčiau išgirsti šiandien iš mūsų svečių, kokiu mastu Europos Sąjunga ir jungtinės tautos dirba kartu, sprendžiant šias problemas. Kiek yra veiksmingas papildomumas mūsų tikslų, priemonių ir finansinių išteklių Kokios galėtų būti tolesnės sąsijos mūsų veiksmuose, apsaugant vaikus ginkluotose konfliktuose? Šiais metais mes švenčiame konvencijos dėl vaikų teisių 25-asias metinės ir tada tie duomenys, kuriuos aš paminėjau ir tik matytas filmas atspindi pačią esmę. Tai yra svarbus signalas apie tai, jog pasaulio yra daug regionų, kur vaikais yra, vaikai yra išnaudojami kariniuose konfliktuose ir tai sukelia didžiaus, labiausiai nepageidavimų pasiekmių, tai kelia grėsmę e, e, mergaičių ir berniukų gyvenimu ir gyvybėm, kai jie negali džiaugtis savo vaikystę, kaip įpratę vaikai labiau vakarietiškose šalise. Šie visi klausimai yra labai svarbus ir aš labai džiaugiuosi ponios Valenciana kaip pirmininkės iniciatyvą sušaukti tokį posėdį, taip pat džiaugiuosi iškeliais svečiais už jų e, atliekamą darbą ir dedamas pastangas. Ir aš noriu padėkoti viso užsienio reikalų komiteto Europos parlamente vardu. Dėkoju. Ačiū, ponia Plenkovič. Dabar norėčiau sutikti žodį ponė Leila Zerūgi, trankininkų tai jungtinių tautų generalinio sektoriaus specialioji atstovė atsakinga už vaikus nukentėjusius ginkluotose konfliktuose. Prašau. Madame la Présidente du sous-comité. Gerbiama pirmininkė ir gerbiamas vicepirmininkė uh, užsienio reikalų komiteto, gerbiami europarlamentarai ir gerbiami svečiai, leiskite man pirmiausia nuoširdžiai padėkoti už tai, kad buvo organizuotas šis posėdis, tai yra diskusijos dėl kampanijos Vaikai nekariai, kurią mes norime nutraukti e, vaikų samdymą ir išnaudojimą vyriausybėse, konfliktiniuose konfliktuose iki 2016 metų, aš paaiškinsiu kodėl. Ir mes norėtume taip pat E, kad jūs padėtume mums apsaugoti vaikus nuo šios didžios blogybės. Noriu padėkoti ES už jų paramą mūsų įgaliojimams. ES ir valstybės narės viešai išreiškė savo paramą e, vaikams ir jungtinių tautų sistemai bei pilietinės visuomenės organizacijoms už jų pastangas padėti vaikams, kurie yra e, įtraukti į karinius konfliktus. Kiekvienais metais Karas sunaikina milijonų vaikų ir jų šeimų gyvenimus visame pasaulyje. Vaikai, su kuriais aš susitinku konfliktų zonose, turi vieną bendrą e, bruožą. Tai yra, jie daugybę metų, galbūt net visą savo gyvenimą e, patiria karo trausmas. Jie yra sužaloti fiziškai, psichologiškai, emociškai ir socialiai. Mano įgaliojimas buvo įkurtas Generalinės asamblėjos jungtinių tautų po to, kai 96 metais buvo e, paskelbtas Grasa Mašel e, pranešimas apie ginkluotų konfliktų poveikį vaikams. Šis e, pranešimas visam pasauliu parodė tą mastą, kaip vaikai yra išnaudojami kariniuose konfliktuose ir pademonstravo tą neproporcingą milžinišką poveikį, kurį karas daro vaikams ir kad būtent vaikai yra pagrindinės ginkluoto konflikto aukos. Šis pranešimą, šį pranešimą tarpinė bendruomenė priėmė kaip raginimą veikti ir sustiprinti mūsų mechanizmus skirtus vaikystės apsaugojimui. Nuo 99 metų Saugumo taryba sistemiškai įsitraukė į veiklą siekdama apsaugoti vaikus paveiktus ginkluotų konfliktų ir tai yra saugumo e, tarybos e, tarptautinėje darbo atvarkėje. Mes turime aiškę ir tvirtą teisinę bazę, kuri leidžia dokumentuoti, pasmerkti ir taip pat reaguoti į tuos pažeidimus, kurie daromi vaikų atžvilgių. Visų pirma, taryba nustatė šešis žiaurius pažeidimus vaikų, vaikų teisių e, konfliktų metu. Tai yra samdymas ir išnaudojimas vaikų, žudimas ir lošinimas vaikų, toliau seksualinis smurtas prieš vaikus, grobimas vaikų, e, išpoliai prieš mokyklas ir ligoninės ir, ir e, uždraudimas arba neleidimas gauti prieigos prie humanitarnės pagalbos. Štai didžiausi pažeidimai vaikų teisių, kuriuos mes matome kiekviename konflikte. Saugumo taryba priemė rezoliuciją e, jungtinėse tautose. Ir joje pabrėžė štai tokius dalykus. Pirmiausia, surinkti ir patikrinti informaciją, išsame deformaciją, kur ir kaip vaikai yra paveikiami ginkluotų konfliktų ir panaudoti šią informaciją, kad būtų galima parengti uh, metinį, e, metinę ataskaitą saugumo taryboje. Taip pat taryba pareikalavo nustatyti ir įvardinti konfliktų šalis, kurios, kurios samdo ir panaudoja vaikus, kurios žudo ir lošina vaikus, e, prievartauja ir taiko, e, taiko seksualinę prievarta, taip pat puola mokyklas ir ligoninės. Taip pat būtina pradėti konstruktyvų dialogą su vyriausybėmis ir ginkluotomis grupėmis, kurios yra e, išvardintos, sudarytas jų sąrašas veiksmų e, plane, kovojant su prievarta prieš vaikus. Plane yra daug apčiuopiamų e, veiklos priemonių, ar tai valstybinių ir nevalstybinių, ir tai yra E, priemonės, kurios leidžia kovoti su šia rykšte. Kaip sakiau, tos priemonės yra valstybinės ar nevalstybės ir jos turėtų nutraukti smurtą prieš vaikus, išlaisvinti ir užtikrinti ilgą vaikų reintegracijos procesą ir taip pat nustatyti ir įgyvendinti mechanizmus, kuris būtų užkertamas kelias vaikų samdymui ir panaudojimu mm, kariniuose konfliktuose. Šių galiojimų vykdymui mano biuras labai glaužiai bendradarbiauja su jungtinių tautų e, įstaigų e, grupe. UNICEF yra pagrindinis mūsų partneris, bet taip pat dirbame su e, partneriais pilietinėje visuomenėje. Tarp mūsų yra taip pat jų atstovai, taip pat dirbame su regioninėmis organizacijomis, kaip pavyzdžiui Europos parlamentu, taip pat vietos organizacijomis ir įvairių šalių akty, aktyvę pagalbą. Kai kurios iš jų, iš jų yra Europoje, svarbiausias, kaip sakiau, yra Europos Sąjunga mūsų partneris. Vietoje mes įgyvename veiksmų planus, kuriuos koordinuoja speciali šalies e, grupė Task Force, kuriai kartu pirmininkauja ir e, jungtinių tautų e, atstovas ir UNICEF atstovas toje šalyje. Šiuo metu darbo tvarkėje mes turime 23 konfliktų situacijas, kurios, kurios kaip sakiau, yra įgaliojimų darbo tvarkyje. Ir tai kalbama apie, apie 59 konfliktų šalis kuri pažeidžia vaikų teisės ir iš šių 59 8 yra vyriausybinės saugumo pajėgos, o 51 vienas yra mm, nevalstybinės grupės. Tarptų 23 situacijų mažiausiai šešios yra didelio masto krizės, kurios apima e, šalis, kuriuose veikia tokios grupės kaip ISL ir Boko Haram. kurios panaudoja vaikus kariniuose veiksmuose. Ir šios grupės naudoja ypatingo smurto taktiką ir dažniausiai tiesiog ir netiesiogiai nuo tos taktikos nukenčia vaikai. Kaip jau buvo paminėta, šiais metais Prieš kelias dienas mes šventėme 25-asias metinės konvencijos e, patvirtinimo dėl vaikų teisų yra labai svarbu priminti, jog mes tikrai nuėjome labai ilgą kelią, kad galėtume pagerinti e, vaikų padėtį. 154 šalis yra ratifikavusios tą konvenciją ir vyriausybės prisėmusios uh, 194 šalis yra pri, pripažinusios tai ir reikia pasakyti, kad per tuos 25 metus yra pasiekta pažanga, tačiau yra labai netolygi. Konfliktų metu vaikai ir toliau yra žundami, luošinami, samdomi ir išnaudojami karinių pajėgų, karinių grupuočių ir tie vaikai negauna nei sveikatos priežiūros paslaugų, nei švietimo. Nepaisant mūsų visų e, pastangų, dėje e, pranešėjo Grasa Machel padarytos išvados vis dar yra aktualios. Keliaudama po konfliktų zonas, aš susi, daug susi, susitikau vaikų, kurie buvo priversti palikti savo vaikus, savo šeimas. Neseniai aš, aš grįžau iš pietų Sudano, aš sutikau nedidelį berniuką, kuris pradžioje paskutinės krizės pietų Sudane atsirado netinkamų laikų netinkamoje vietoje. Po septynių metų, po to, kai buvo sužeistas kulkos, jis vis dar labai sunkiai vaikšto ir nežino, kur yra jo šeima. Jis dar to iki šiol nežino. Iš tiesų tai yra labai siaubinga vaikui. Jo, jo vaikas, jo, jo gyvenimas po truputį yra atkuriamas, jo, jo sveikata atkuriama ir jis gauna paramą iš jungtinių tautų. Uh, ir jis priklauso tai mažumai vaikų, kurie vis dėlto, kuriems vis dėlto pasisekė, pasisekė gauti reikiamą pagalbą. Dėja, ta pagalba ne visuomet yra prieinama visiems, kuriems jos reikia. Gerbiami ponai ir ponios, nepaisant visų iššūkių, kuriuos dar reikia įveikti, mūsų įsitraukimo e, ir bendradarbiavimo metai su konfliktų e, šalimis jau pradeda duoti tam tikrų vaisių. Mes galime dabar jau patvirtinti, Ir aš galiu pasakyti, dirbdama dviejus metus pagal savo įsigaliojimus, kad jau konsensusas pradeda iškilti tarp vyriausybių dėl to, kad vaikams tikrai yra ne vieta ginkluotose pajėgose ir konfliktuose. Tai labai sunku. Ir būtent dėl šio e, konsensuso aš pradėjau kampaniją Vaikai ne kariai kartu su UNICEF, tam, kad būtų, būtų nutrauktas samdymas ir išnaudojimas vaikų kariniuose konfliktuose. Ir tas ko, kompanija vyks iki 2016 metų. Aštuonios vyriausybinės e, ginkluotos armijos buvo išvardytos generalinio sekretoriaus ataskaitoje, kurios naudoja vaikus. Tai yra Afganistano, Čado, Kongo Demokratinės Respublikos, Mienmaro, Somalijos, Pietų Sudano, Sudano ir Jemeno vyriausybės. Šios vyriausybės bendradarbiavimo su mumis tos kampanijos pradžios metu ir išsakė savo mm, prisijungimą prie tikslų šios kampanijos. Ir aš noriu pabrėžti, nežinau, ar tarp mūsų yra bent bent vienas atstovas, bet norėčiau jiems visiems padėkoti. Tos septynios šalis pasirašė veiksmų planą su jungtėmis tautomis, kad būtų galima užkirsti kelią ir imtis prevencijos vaikų samdymų ir išnaudojimų kariniuose pajėgose. Vyriausybės išsakė savo norą versti puslapį ir nebesamdyti vaikų. Jungtinės tautos ir jų techninė ekspertai yra linkę padėti šiame procese. Aš asmeniškai susitraukus kartu su UNICEF ir kitais partneriais stengtis, kad tos šalis gautų visą reikiamą prieigą prie visų išteklių ir techninės pagalbos, ne vien tam, kad žengti į priekį, bet kad galutinai įgyvendinti šį veiksmų planą per dviejus metus. Būtent dėl to jūsų parama yra ypatingai svarbi ir aš šiek tiek ir apie tai pakalbėsiu. Norėčiau pabrėžti, kad vos per devynis mėnesius nuo kampanijos pradžios mes jau pasiekime labai didelės pažangos. Gegužės mėnesį Jemeno vyriausybė pasirašė veiksmų planą su jungtinėmis tautomis. Remiant jungtinėms tamtoms, Čedas įgyvendino visus reikalavimus savo veiksmų plano ir jos nacionalinė armija buvo išbraukta iš generalinio sekretoriaus sąrašo. Tai tikrai konkretus pasiekimai. Toliau Afganistano vyriausybė parengė gairės dėl savo veiksmų plano įgyvendinimo. Tos gairės būtent apibrėžia, ką reikėtų daryti ir kokiais žingsniais. Ir valstybės narės taip pat gali ir Europos Sąjungo gali matyti, ką jos gali padaryti. Toliau Mienjaras žengia į priekį įgyvendinamas savo planus ir jau iš, išlaisvino, išvadavo iš karinės tarnybos 373 vaikus šiais metais. Somalija įgyvendino mechanizmą perdodant uh, e, jungtiems tautoms uh, vaikus rastus savo armijoje ir, sukū, ir sukūrė padalinį vaikų apsaugai savo karinėse pajėgumuose. Uh, E, pietų Sudano vyriausybė taip pat įsipareigojo įgyvendi savo veiksmų planą. Oficiali ceremonija buvo pradėta 29 spalio, per kurį gynybos ministras Pietų Sudano aišk, ak, formaliai paske, paskelbė, kad e, patikrins, kokio amžiaus e, kariai tarnauja e, karinėse pajėgose. Kongo Demokratinė Respublika ir vyriausybė paskelbė atstovą asmeninį kuris atsakingas karinėse pajėgose už kovą su seksualiniu smurtu prieš vaikus. Ir vyriausybė uh, jau baigia parengti išsame ataskaitą dėl priemonių, kurių buvo imtasi nuo 2013 birželio ir pasirašė veiksmų planą su jungtinėmis tautomis 2012 metais. Jungtinių tautų e, e, taryba ir generalinė asamblėje pradėjai, pritarė šiai kampanijai Arabų lyga, Afrikos sąjunga ir Europos sąjunga taip pat paremė šios kampanijos tikslus ir aš dar kartą norėčiau Jums padėkoti už tokį dalyvavimą. Taip pat aš noriu pasakyti, kad, kad ta dinamika, kurią sukūrė kampanija, e, sutiekė vilčių. Per dviejus metus daug padarėme, bet lieka dar labai daug darbo, kurį turime nuveikti, siekiant užtikrinti, kad vaikai būtų apsaugoti nuo samdymo ir išnaudojimo tų šalių karinėse pajėgose. Turime nepamiršti, kad mes kalbame apie septynės e, šalis, yra 32 karinės grupuotės, e, ginkluotos grupuotės, kurios taip pat samdo vaikus į savo pajėgas. Mes turime sukurti tokią sistemą, kad galėtume dirbti ir su tom 32 ginkluotėm grupuotėm, kurios veikia tose šalise kad vyriausybinės karinės pajėgos per ateinančius dviejus metus nutrauktų vaikų samdymą yra įmanomas, bet tik tai tuomet, jeigu visi dirbsime kartu ir tik tuomet, jeigu mes dalinsimės savo patirtimi ir būtinais ištekliais. Gerbiami parlamentarai, gerbiami svečiai, gerbiami kolegos, kad jūs galėtumėt padėti mums geriau apsaugoti vaiktus, vaikus konfliktų zonose ir pasiekti kampanijos tikslų, norėčiau jūs išlaikyti įsipareigojimą, politinį įsipareigojimą Europos Sąjungoje. Šis politinis įsipareigojimas turėtų pasireikšti ir vietoje per jūsų ambasadas tose šalise, kurios apima šią kampaniją, bet taip pat ir kitose šalise, kur vaikai yra nukentėję nuo ginkluotų konfliktų. Taip pat vietoje ES galėtų prisidėti koordinuodama ir remdama e, specialiasias pajėgas, specialiasias grupės, kurios yra atsakingos už veiklos planų gyvenimą ir visuose e, klausimuose susijusia su vaikais nukentėjusiais nuo karinių konfliktų. ES gali mums padėti garantuojant pagalbą ilgesniam etape, kuris turbūt yra pats brangiausiai kainuojantis E, e, etapas įgyventant planus. Reikia užtikrinti psichosocialinę pagalbą, švietimą, e, įdarbinimą jaunimo. ES taip pat galėtų teikti savo patirtį ir paramą siekiant sustiprinti teisingumo administravimą, padėti įmonių reformoms ir skatinti kovą su nebaudžiamumu, kai tų asmenų, kurie naudoja smurdą prieš vaikus. Mes šiandien kalbame ir vakar kalbėjome apie tai, kad tarptautinis baudžiamasis teismas apeliacinė, e, apeliacinė kolegija Liubangos procese e, patvirtino pozityvų sprendimą, tai yra, kad reikia kovoti su nebaudžiamumu. ES taip pat gali sustiprinti integraciją apsaugoje vaikų apsaugoje savo veikloje ir partnerystėje su kitomis regioninėmis organizacijomis. Pavyzdžiui, su Afrikos sąjunga dirbant tai yra labai e, svarbus partneris. Svarbu įtraukti šios klausimus į jūsų bendradarbiavimą. Taip pat ES gali imtis žingsnių su vyriausybėmis ir kitomis šalimis, konflikto šalimis, pavyzdžiui, ginkluotomis grupėmis kad būtų nutrauktas smurtas prieš vaikus. Kampanija Vaikai nekariai mums duoda galimybę kartu įgyventi tuos veiksmus, kurie turės realų poveikį tūkstančio vaikų gyvenime. Aš labai džiaugiuosi iš mm, progą man pasisakyti ir dėkoju Jums uždėmesi. Ačiū. Ačiū, poniai Serūgi. Nežinau, kodėl kalbu prancūziškai, bet tiek to dabar suteiksiu žodį Jokai Brand, kuri e, yra vykdoma direktoriaus UNICEF pavaduotoja. Dėkoju. Norėčiau prisijungti prie e, Leilos ir padėkoti Europos parlamentui, pirmiausiai žmogaus teisų pakomitečiui, kuris organizavo šį svarbų e, renginį. Tikrai labai malonu man dalyvauti šiame klausime e, E, su kolegomis susitikti, pilietinės visuomenės atstovais, su kuriais labai daug bendradarbiaujame čia srityje. UNICEF labai džiaugiasi galimybę pakalbėti apie vaikų e, ėmimą į armiją su Europos parlamento nariais. Įsivaizduokite, e, pradedė eiti į mokyklą, atsisveikinti su savo klasės draugais, ir net neįsivaizduoji, kad gali kažkas tave įsivežęs į mokyklą pagrobti ir tave atskirti nuo draugų, paskui tris mėnesius tave laikyti karinėje stovykloje, pradėti mokyti, iš trečią valandą ryte pakelti ir tris kart per savaitę taip daryti. Paskui įsivaizduokite, kad tu esi e, verčiamas, gazdinamas, stumiamas eiti į e, fronto liniją ir turi e, dvi galimybės žudyti kitus, žaloti kitus arba uh, jeigu to nedarysi, tau tas pats atsitiks. Taigi įsivaizduokite, kad patys atsidūrite tokioje baisioje padėtyje. Mums sunku tą padaryti, bet Davidui, kuris tą išgyveno, nėra taip sunku tą įsivaizduoti. Tai yra jo istorija. Jam dabar 16, jis e, gyveno pietų sudane ir tokių vaikų kaip Davidas yra dešimtis tūkstančių. Mes dėl jų esame čia praėjo mažiau negu dvi savaitės, kai minėjome konvenci... vaiko teisų konvencijos 25-metį. E, yra nemažai principų nustatyta ir mes esame e, vedami tų principų. Turime užtikrinti vaikų visur esančių saugumą, gerovę, nepriklausomai nuo jų lyties, ekonominio ar etnio statuso, nuo to ar jie yra sveiki ar neįgalus, reikia užtikrinti jų dalyvavimą, sveikatą ir taip apsaugą. Tačiau nebūtinai ta teisė yra įtvirtinama. Pozityvius pokyčius galime įgyvendinti ne tik žodžiais, bet ir praktiniais veiksmais. UNICEF vertina ES e, pastangas ne tik apginti ir tvirtinti vaikų teisės visur, bet pirmiausiai e, vaikų atsidūrusių ginkluotose konfliktuose teisės. Uh, ir pirmiausiai per kampaniją Vaikai ne kareiviai. Norėčiau, norėtume padėkoti parlamentui už rezoliuciją, kurioje kalbama apie tai, kaip svarbu, kad vaikai būtų e, darbo tvarkės po 20 metų centrinis elementas. Reikia nutraukti smurtą prieš vaikus. Taip pat parlamentas ragina E, komisija plėtoti humanitarinę e, pagalbą, teikti holistiškai ir atsižvelgti į vaikų situaciją. Bet nežiūrint visų pastangų, vaikai ir toliau nevalstybinių karinių subjektų atrenkami e, į kariuomenę, į savo grupuotės jie yra. Atrenkami kaip šnipai, vyrėjai, ne tik kareiviai. E, daug jaunų mergaičių yra verčiamos tuoktis arba teikti seksualinės e, paslaugas. E, bet mes e, turime sistemą, pagal kurią UNICEF'as su partneriais gali sekti pažeidimus ir taip pat renkame liudimus iš išsigelbėjusių vaikų. Generalinis sekretorius e, pateikė ataskaitą saugumo tarybą ir joje atsispindėjo vaikų liudimai. E, buvo raginama toje ataskaitoje visų šalių laikytis tarptautinių normų ir standartų. Kaip Leila sakė, Čadas nebėra sąraše, bet kitos yra septynios vyriausybės, bet jos e, pasisakė, kad remia kampaniją vaikai ne kareiviai. E, taip pat, e, nežiūrint to, ne valstybinės karinės grupuotės ir toliau naudoja vaikus. Centrinėje Afrikos Respublikoje, Pietų Sudane, Sudane, Sirijoje e, tie dalykai toliau vyksta. E, bet yra šiek tiek vilčių e, Filipinuose islamo išlaisvinimo e, forumas su 13 vadų susitiko, e, surengė sutikimą ir jie įsipareigojo ginti vaikus, bet tai, kas jiems tinka, nebūtinai Boko Haram ar Seleka sukėlėms tinka nes visų e, interesai skirtingi ir noras bendradarbiauti taip pat yra nevienodas. Matėme, ką tik tai e, šiame videofilmuke, kaip vaikai atrenkami per socialinę žiniasklaidą, kuri konkrečiai skirta kartais vaikams. Ir tai yra strategija, kurią mes labai smerkėme. Bet tai reiškia, kad turime ieškoti naujų būdų e, padėti užkirsti kelią ir dirbti kartu, spręsdami šią problemą kai, tokie vaikai kaip Davidas e, laukia mūsų pagalbos. Vaikai nekareiviai, ši kampanija turėtų būti sėkminga. Aš norėčiau e, pasakyti, kaip mes, UNICEF'as, dirbame su savo partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis kaip e, Gelbkite vaikus, e, religiniais lyderiais, vietos bendruomenėmis mes investuojame į informuotumo kampaniją, siekdami iškirsti kelią, kad vaikai nebūtų įmami kareiviais, e, nei mergaitės, nei berniukai ir kad paskui, kurie paleidžiami iš tokių karinių grupuočių, galėtų jie grįžti normalų gyvenimą. Somalija, Kongo demokratinėje Respublikoje vyriausybė ir vietos partneriai dirba su UNICEF'u, kad padėtų 10-12 tūkstančių vaikų surasti savo šeimas. Mes taip pat dirbame e, Somalija, Irakė, Centrinės Afrikos Respublikoje, kad e, užtikrintume galimybę vaikams įgyti išsilavinimą, taip pat, kad padėtume greičiau mokytis tiem vaikams, kurie kelis metus negalėjo eiti į mokyklą. Nepamirškime, kad vaikai, kurie. Uh, išgyvena konfliktų baisumus, e, reikia užtikrinti švietimą, išmokyti skaityti, rašyti, skaičiuoti. Tai yra vienas iš būdų jiems pamiršti praeitį ir bandyti užtikrinti tvarę taiką. Taip pat reikia galvoti apie užimtumą. Dirbame su tarptautinė darbo organizacija, kad galėtume jauniems žmonėms suteikti kvalifikacijas, galimybės e, per profesinį mokymą, e, smulkaus verslo kūrimo priemonės Mes e, ieškome alternatyvų karinėms grup, grupuotėms, e, tokiu būdu užtikrinsime augimą ir stabilumą. E, tokios programos pasiteisinė, tai yra geriausios investicijos šalyse, kurios atsigauna nuo karinių konfliktų. Bet tai yra tik tai sprendimo dalis. Vyriausybės turi. E, numatyti, kad legaliai į kariuomenę galima imti tik nuo 18 metų. Taip pat reikia taikyti kitas priemonės. Reikia e, registruoti gimimus, e, kiekvieno vaikų išduoti pasus ir taip pat informuotumo kampanijas e, aktyviau dėkti. Kaip Leila ką tik tai sakė, ES vaidina labai svarbu vaidmenį. Karinė pagalba, mokymas. E, Tai turėtų būti mūsų veiksmų dalis, kad nebebūtų vaikai imami į armiją. Taip pat reikia reformų procesą paremti ir reikia, kad jūs, ES atstovai, per misijas vietum, vietoje dirbtumėte ir kad padėtumėte, e, teiktumėte pagalbą atsigaunant vaikams. Ponios ir ponai, Davidas išsigelbėjo, bet jo e, likimas dar neaišku, jis gyvena prieglopstie, bet prieglaudoje, bet e, reikia jam ir kitų pagalbos priemonių, tokių paprastų kaip tinklelis apsisaugoti nuo e, uodų. Jisai labai dar e, vaikiškas ir jam patinka žaisti iki mokyklą, žiūrėti filmus. Davidas nepasidavė, mes taip pat negalime pasiduoti, mes turėtume uh, įgyvendinti kampaniją, dalyvauti kampanijoje aktyviai vaikai, ne kariai, padėti Deividui ir dešimtiems tūkstančių vaikų tokiems kaip jis, kad jie galėtų išbristi iš tų konfliktų ir eiti į taiką ir klėstėjimą. Ačiū. Labai ačiū. Tai dabar norėčiau žodį suteikti Liucijai Vadas. Taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamento pakomitečiai už tai, kad pakvietė mane į šitą susitikimą. Man didelė garbė dalyvauti čia. Tačiau apsaugoti vaikus nuo įvairių konfliktų. O čia aš turiu galvoje ir vaikų samdymą tame tarpe. Tai yra labai svarbus, svarbi problema, kuris sprendžiama visame pasaulyje. Taip, darbas yra probleminis tokiuose šalise kaip Pietų Afrika, Respublika, Kolumbija, Mienmaras, Sudanas, kad galima būtų iškirsti kelią vaikų samdymui ir padaryti taip, kad berniukai ir mergaitės neturėtų nieko bendro su ginkluotomis pajėgomis. Mes bandome padaryti taip, kad būtų lengvesnis jiems prieimas prie švietimo, kad būtų suteikti daugiau jiems galimybių. Bet dabar stengiamės sustiprinti ir remti paramą gaunamą iš tarptautinę paramą. Mes dirbame su UNICEF, su specialiu įgaliotiniu, jungtinėmis tautomis tam, kad galima būtų įdėkti tarptautinius standartus, pačią geriausią praktiką. Kur tik tai įmanoma, mes atliekame monitoringą, bendradarbiaujame su jungtinėmis tautomis. Mes taip pat remiama politikos kūrėjus regionuose. Čia turiu galvoje ir Europos Sąjungą. Teikime taip pat ir praktinę pagalbą, pavyzdžiui, bandome teikti e, tam tikrus mokymus e, ES misijose susijusius su apsaug, vaikų apsauga. Na, dėka, nepaisant visų mūsų pastangų, bet vis dėlto, kur yra tik tai, kur kyla kariniai konfliktai, vaikai bus įtraukiami. Kaip jau buvo pasakyta, jungtinių tautų generalinio sekretoriaus pranešimas. A, na, kalba apie 23 e, tokius pranešimus ir e, daugybę e, dalyvių dalyvaujančių karinėse konfliktuose, kur pasitelkiami vaikai. Daugelį atvejų tai tampa tiesiog endeminė problema. Ypatingai neramina tas faktas, kad kai kyla smurto bangos, visada e, vėl iš naujo ir iš naujo pritraukiami vaikai, samdomi vaikai. Šiandien vis dar matome situaciją, kada bet kokiu momentu šimtai tūkstančiai vaikų e, dalyvauja karinėse konfliktuose. Šita situacija tai nėra įsipareigojimų trūkumas, e, kada kalbama apie vaikus ir karinius konfliktus. Kaip jau buvo pažymėta, man atrodo, yra universalus sutarimas, kad vaikai neturėtų būti pasitelkiami kariniams tikslams. Yra įvairios sutartis regioninės ir nacionalinės sutartis, e, tačiau e, Junktinių tautų saugumo komitetas visą laiką atkreipė dėmesį į tai, kad šita problema vis dar egzistuoja. E, yra daug iššūkių, e, daug problemų, kurių nepajėgėme dar išspręsti. Ir e, todėl jungtinės tautos rengia tą kampaniją vaikai ne kareiviai. Ir tiesiog stengiamas, kiek galima daugiau saugumo atnybams teikti pagalbos, ypač atkreipiantėmėsi į vaikų jaunesnių negu 18 metų pritraukimą, samdymą. Kaip jau buvo pažymėta, yra dar ir kitų lygiai taip pat svarbių problemų. Man atrodo, pirmiausia, tai yra, kada tiesiog vaikai yra samdomi ne valstybinėse grupuotėse, yra 27 tokios šalis paminėtos. Kaip galima užtikrinti, kad vaikai nebūtų ateityje įvairiuose kariniuose konfliktuose samdomi kariniam veiksmam. Apskritai tam reikia, kaip jau buvo pažymėta, kad e, labiau užsimtume prevencinių darbų. Mes, pavyzdžiui, žinome, kad e, teisėti, teisiniai draudimai e, nesamdyti neįtraukti vaikų yra tokie, mes žinome, kad vaikai yra didelė, e, jiems kyla didelė rizika, kada jie negali įrodyti, kiek jiems metų arba kada tiesiog tie samdymo tie procesai, tokia praktika yra neformali, kada neformaliai yra samdomi vaikai. Na tiesiog nėra, tiesiog nerodoma daug iniciatyvos, arba tiesiog jie nėra paskatos keisti šitą praktiką. Uh, Taip pat mes matome, kad, kad iš tikrųjų, jeigu būtų įmamasi daugiau veiksmų, šitą vaikų pažeidžiamumą, pažeidžiamumą galima užkirsti kelią Vidurio Afrikos Respublikoje yra tiesiog vaikų grupės susijusios su uh, tomis grupėmis, kurios dalyvauja karinėse, karinėse konfliktuose. Vaikai nenori ten dalyvauti. Jie ne vieną kartą yra pabrėžę, kad jie nori grįžti į mokyklą. Jie nori gauti galimybę užsidirbti pragyvenimui. Uh, Prieiga prie švietimo, galimybė užsidirbti Negalima to labai greitai pakeisti, negalima pataisyti, bet labai svarbu, kad būtų kuriama vaikų reintegracijos strategija, lygiai taip pat ir prevencinės programos. Tai, ką čia minėjau, labai dažnai to trūksta Vidurio Afrikos Respublikoje, pavyzdžiui, kada kalbame nuo 6 iki 10 tūkstančių yra susijusių su tokiamis karinėmis grupuotėmis, ginkluotomis grupuotėmis. grupuotėmis Taip, e, ir tas konfliktas tiesiog labai susilpnina galimybę e, siekti švietimo. Čia įtrauktume daug du trešdaliai mokyklų. Jie arba e, tiesiog buvo sugriautos mokyklos, arba jis užėmė kovotojai. Du trešdaliai gyventojų gyvena, žodžiu, mažiau negu vieną dolerį per dieną. Uh, Daugelis vaikų neturi jokių dokumentų, kurie galėtų įrodyti jų amžių. Vidurio Afrikos Respublika yra pasirašiusi, bet nepasiraš, ne, nepriimusi dar to neprivalomo protokolo. E, lygiai taip pat čia galima priminti SSI. Tai yra tiesiog per mažai nacionalinės atskaitomybės. Vidurio Afrikos Respublika atrodo, kad tai ekstremalus atvejas, bet tai nėra vienintelis atvejas. Labai daug panašių sąlygų mes matome tokiuose jautriuose valstybėse. Taigi, kalbam apie nenumatytus tokius atvejus, o konflikto situacijose būtent vaikai labiausiai nukenčia nuo eksploatavimo, seksualinio smurto ir įvairių kitų smurto formų. E, taigi reikia, kiek galima daugiau, investuoti vaikų apsaugos sistemą. Europos Sąjunga e, turi tam tikrų instrumentų, e, galima būtų ginti vaikus konflikto zonose, bet šitie instrumentai turėtų būti taikomi sistemingai. Ir gelbėkite vaikus norėtų numatyti į keturias prioritetinės sritis. Pirmoji - stiprinti jungtinių tautų galimybę reaguoti į kilačią riziką, ypač užtikrinant, na žinoma, laikantis ES gairių ir vaikų teisų sistemos reikalavimų kad būtų rengiami pranešimai apie smurtą prieš vaikus bet e, būtų įtraukti į programą e, darbas e, susijęs su vaikų apsauga. Na, ypač, kad čia kalta kalbame apie, kalbama apie mokymus, kurie turi būti surenkti. Dar man atrodo, kad vaikų klausimas turėtų tapti prioritetu, gauti daug didesnį finansavimą. Norėčiau kreiptis į parlamentą, kad vaikų teisės būtų prioritetinės e, visoje šitoje vaikų gynimo sistemoje. Taigi, tam reikia daugiau e, resursų, daugiau finansavimo, e, ypač tada, kada yra ypač tada, kada jų reikia konflikto zonose, kad galima būtų užtikrinti švietimo testinumą konflikto zonose, kad mokyklos būtų labiau apsaugotos ir ypač, jeigu kalbam apie 2014 metų kovo mėnesio rezoliucijos apie vaikus konflikto zonose, mes labai norėtume, kad parlamentas dar kartą patvirtintų gairias, kurios numato, kaip apsaugoti mokyklas ir universitetus nuo karinių veiksmų konfliktų zonose. Tai turėtų būti pateikta Ženevoje e, spalio 16, e, gruodžio 16 dieną. Ir galiausiai e, dėl to, kas tiesiogiai susiję su tuo, kad vaikai neturi būti kareiviais. Jau apie tai buvo ir kalbėta. Europos Sąjunga turėtų sustiprinti savo vaidmenį ir paskatinti padedančias valstybės teikti ir įvairių pagalbą. Ir kad tai būtų e, įtraukta, šitas klausimas būtų įtrauktas kaip vienas iš prioritetinių klausimų. Ir kad, žodžius, Ir būtent šitoje sistemoje turėtų būti sukurtas labai svarbus veiksmų planas, kuris turi būti gyvendintas. Ačiū. Eh, voy a dar la palabra um, a la señora. Dabar norėčiau suteikti žodį. Pone Žiūtkovai iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Gerbiama pirmie, gerbiami europarlamentarai, ponios ir ponai. Maros Marinaki vardu aš norėčiau padėkoti abiejiems komitetams už tai, kad šiandien surinktas šis klausimas. Man tai padidžiulė didžiulė garbė šioje grupėje būti, šiame paaukštime būti kartu su ponia Laila, su kuria aš susitikau prieš porą dienų. Taip pat su UNICEF ir Save the Children mes dirbame kas, kasdien bendratarbiaudami. Norėčiau papasakoti, ką daro ES vaikų teisų srityje ir ypač dėl vaikų, kurie yra ginkluotose konfliktuose. Uh, Tai yra centrinis elementas žmogaus teisų strategijoje ir per visas ES delegacijas vietoje mes įgyvendame gairės dėl vaikų ginkluotose konfliktuose. ES labai didžiuojasi remdamas UNICEF kampaniją ir specialio atstovo e, kampanijos, kuri vadinasi Vaikai ne kariai, Ir mes nuo pat pradžių šios kompanijos remiame veiklą šalyse, visose aštuoniuose pradinėme, e, pradinėse šalise, dabar jau Čadas yra išbrauktas iš to sąrašo ir noriu pasakyti, kad mes labai aktyviai veikiame. ES yra pasiryžusi toliau teikti paramą ir prevenciją vaikų, vaikų samdymų ir išnaudojimo kariniuose konfliktuose. Tai apima vaikų apsaugą, e, apmokant taikos palaikytojus ir mūsų įgaliojimuose mes turime standartinės procedūras. Aš noriu e, pateikti pavyzdžių iš misijos 2013 metais, kur mes prioritetą teikiame vaikams, moterims, humanitarinės pagalbos e, darbuotojams ir mes dirbome apmokymą that we also share with UN and with all member states. Iš anksto suteikiant e, vaikams tinkamą parengimą tiek būstinėje, tiek veikloje e, teikiame vykdymą vaikų apsaugos priemonės ir kartu savo strateginio operacijos UNICEF šiais metais mes parengėme du rinkinius skirtus vaikų teisių integravimui į vystamą į bendradarbiavimą. Ne, ne tik ES darbuotojai, bet ir ES donorai ir visos pilietinės organizacijos tame dalyvavo, daugelis pilietinių organizacijų, pilietinės visuomenės organizacijų. Mūsų kolegos iš komisijos, iš generalinio direktoro ECHO daug dirba šioje srityje dirbame prie teisės į vaikų švietimą ir gerovę. Apie 12 milijonų eurų yra skirta iniciatyvai taikos vaikai. Daugiau nei 108 tūkstančių vaikų e, gavo naudos. Mes taip pat jau esame minėję tarptautinį baudžiamą į teismą, kovojant su tokių rimtų nusikaltimų nebaučiamų, taip pat, nebaudžiamumu yra taip pat mūsų veiksmų dalis. Ir mes e, e, tarptautinio būdžiamojo teismo vaidmenį matome kaip vieną pagrindinių. Mes pasinaudodami šią progą norime informuoti, kad tarptautinio būdžiamojo teismo vaidmuo ir ES gairių dėl vaikų ginkluotose konfliktuose įgyvendinimas. E, jam pritarė jungtinių tautų specialusis atstovas ir generalinis sekretorius kad e, labai svarbu tęsti darbą po Londono mm, pasaulinio viršūnių sutikimo praėjusią lie, Liepą. Taip pat ir užtenk, e, reikia tęsti bendratarbiavimą su regionėmis ir vietos organizacijomis. Praėjusiais metais ES organizavo jungtinius mokymus su Afrikos sąjunga Adis Abeboje. Mes apjungėme savo pastangą su pasaulio bangu ir jungtinėmis tautomis. Ši iniciatyva suteikia galimybę diskusijoms dėl normatyvinių aspektų vaikų apsaugoje, mobilizavimo, demobilizavimo, nusiginklavimo, reintegravimo, taip pat vaikų apsaugos, e, taikos palaikymo kontekste. Vaikai ir ginkluoti konfliktai buvo svarbus, svarbus klausimai Europos ir Afrikos viršūnų susitikime šiais metais. Mes tikimės vystyti partnerystės ir su kitomis organizacijomis. Noriu labai trumpai paminėti saugumo tarybos diskusijas dėl vaikų ar ginkluotose konfliktuose. Europos Sąjunga, įskaitant, į, į, įtraukė Nigeriją į, į prioritetinių šalių sąrašą. Ir čia kalbama apie kovą su didėjančiu smurtu ir kovą su teroristinė organizacija Boko Haram. Taip pat e, kitos e, sritis, kuriuose dirbame, yra kova su e, išnaudojimu vaikų Centrinės Afrikos Respublikoje. Centrinės Afrikos Respublikoje gyvendinama švietimo programa, Ir šiuo metu yra apmokami e, tūkstantis vaikų, kurie yra susiję su ginkluotomis grupuotėmis. Taip pat noriu pabrėžti, kad ES smerkia e, vaikų teisių e, pažeidimus ir piknaudžiavimą prieš vaikus visose, šalise, visose Irako konflikto šalių vykdomus pažeidimus. Taip pat įskaitant ir vaikus Sirijoje ir Irake. Ir Ši, vaikai ir toliau labiausiai nukenčia nuo karinių konfliktų. Iki šiol žuvo daugiau nei 10 tūkstančių vaikų ir dar didesnis skaičius yra sužeisti. ES yra įsitikinusi, kad vaikai kariniuose konfliktuose turi išlikti tapnės bendruomenės dėmesio centre. Taip pat mes turime dėti visas įmanomas pastangas nacionaliniu ir regioniu lygiu. Baigdama, ponios ir ponai, norėčiau su jumis pasidalinti dviem dalykais. Laila jau paminėjo 25-asias metinės konvencijos dėl vaikų teisių paminėjimą. Tai labai svarbi konvencija kurią ratifikavo visos ES valstybės narės. Ir man labai didžiulė garbė šiandien pranešti, kad bus priimtos tarybos išvados, kurios sutelks dėmesį į pastangas, kurias deda ES tiek viduje, tiek išorėje. Taip pat noriu pabrėžti, kad vyriausiai galiotinė aktyviai dalyvavo e, e, visų ES delegacijų veikloje 60 dienų aktyvos veiklos prieš smurtą lyties pagrindu. Aš labai atidžiai klausiausi jūsų komentarų dėl kito žmogaus teisų veiksmų plano ir mes tikimės, kad netrukus tas planas bus parengtas ir mes busime su juo supažindinti. Ačiū. Labai ačiū. Taip pat esame pakvietę Afganistano diplomatinės misijos atstovų nes Afganistanas e, yra šalis, kuri prisijungia prie kampanijos ir jeigu nori mūsų svečiai pasisakyti, tai prašom. Aš esu Norėčiau kreiptis į Jūs, e, pirmininkė, į poną Broką, kuris vadovauja Užsienio reikalų komiteto pirmininkui. Suprantu, kad e, jam atstovauja jo pavaduotojas, taigi sveikinu jį, gerbiami ponios ir poniai. Ponios ir ponai, man labai malonu būti čia, šiame susitikime, kur kalbame apie labai svarbų klausimą vaikai, ne kariai. Norėčiau pasinaudodamas progą padėkoti užsienio reikalų komitetui ir šiam žmogaus teisų pakomitečiui už tai, kad surengė šiandien šį, e, šią diskusiją. Pasaulio lyderiai penelik daug kalba apie politinius, ekonominius, saugumo dalykus, krizės 21 amžiuje jie labai dažnai pamiršta mūsų ateitį. Ateitis yra ne tik planavimas, rengimasis ateičiai, bet ir rūpinimasis tais, kurie gyvens ateityje. Ponios ir ponai, vienas iš labai rimtų iššūkių šiandien yra vaikai, naudojami daugelį šalių e, ginkluotose konfliktuose. Mano šalis, Afganistanas, taip pat yra minima tarptų šalių. Prieš e, pradėdamas kalbėti apie Afganistaną ir šią problemą, norėčiau padėkoti poniai Leilai Zergaujai, kuri yra Junktinių tautų specialioji atstovė vaikų nukentėjusių nuo ginkluotų konfliktų klausimų, taip pat UNICEF'ui už bendrą kampaniją Vaikai ne kareiviai. Ji skirta tam, kad vaikai nebebūtų naudojami nacionalinių saugumo pajėgų iki 2016 metų. E, kampanija Afganistane e, vyksta labai sėkmingai ir davė pozityvių rezultatų. Ekscelencijos, Afganistano konstitucijos 54 straipsnis akcentuoja rūpybą vaikais, apsaugą vaikų. 50, 49 straipsnis konkrečiai sako, kad priverstinis vaikų darbas yra draudžiamas. Tie straipsniai yra pagrindas mūsų veiksmams, mūsų ryštui prisijungti prie jungtinių tautų kampanijos. Vaikai nekariai. E, mūsų saugumo paėgos yra labai gerai apmokytos, profesionalios ir noriu Jūs patikinti, kad jos neima vaikų į kareivius, bet negaliu paneigti keleto atvejų, kai vaikai buvo paimti į vietos policijos paėgas bet e, pranešta tik apie 14 tokių atvejų. Jungtinių tautų generalinės sekretoriaus ataskaitoje saugumo tarybai e, šių metų jau žiais 15 dieną minima, minima tie 14 atvejai. E, kalbu apie 339 jungtinių tautų ataskaitą. Vienu atveju Larmon provincijoje 21 vaikas buvo areštuotas, kai kurie iš jų buvo tik tai septyniarių metų ir buvo sakoma, kad jie keliauja į Pakistaną, kad talibanas juos apmokytų būti savižudžiais sprogdintojais. E, apie tai kalbama konkrečiai ataskaitoje. Tie vaikai buvo e, paleisti, iš tikrųjų jie net nesuvokė, kas su jais atsitikę būtų Pakistane. Talibanas atrenka šimtus kareivių iš Afganistano ir Pakistano. Jie uh, užsima smegenų plovimu, juos apmoko ir naudoja kovoti juos su Afganistano nacionalinėmis saugumo paėgomis. Kai kurie iš tų vaikų yra mokomi, apmokomi madrasose ir naudojami kaip savižudžiai sprogdintojai Afganistane. Yra daug priežasčių ir, ir motyvų, kaip tie vaikai yra patraukiami, e, kaip paskui jie naudojami kariniuose konfliktuose. Vienas iš šimčiausių, svarbiausių dalykų yra nepakankamas išsilavinimas. Teroristinės grupės e, atokiuose rajonuose sudegina mokyklas, paskui šeimoms pasiūlo nemokamai išlavinti vaikus. E, dažniausiai kalbama apie religinį mokymą, kurį apibrėžė, kurios turinį apibrėžė teroristinės grupės. E, kitas dalykas, ekonomiškai sunkiai gyvena šeimos, dažnai neturi pakankamai pinigų e, siūsti vaikų į mokyklą, aprengti, pamaitinti ir tos teroristinės grupės sako, kad jie paims vaikus, nemokamai duos jiems maisto, drabužių. Ir kas dar labai svarbu, trūksta pastatų, trūksta struktūrų, negalima pakankamai gerai naudoti švietimo, sveikatos apsaugos sistemomis, vyriausybė negali užtikrinti tokių paslaugų tokiuose kaimuose. Dėl Junktinių tautų konvencijos dėl vaikų teisų Afganistanas yra labai pozityviai nusteikęs ir ryštingai dėl jos. Jau e, daug ko pasiekėme gyvendindami veiksmų planą, kuris skirtas nebenaudoti vaikų ginkluotose konfliktuose ir užkirsti tam kelią. Afganistano vyriausybė sieks įgyvendinti veiksmų planą pagal 15 punktų kelių e, priemonės planą, e, kuris parengtas 2013 m. rūpiučio mėnesį. Mes šių metų kovo mėnesį pateikėme trečią ataskaitą apie tai, kaip įgyvendiname šį priemonių planą. Naudodamasis proga, taip pat norėčiau tarti keletą žodžių apie E, jo ekscelencijos e, Afganistano Islamo Respublikos prezidento vizitą į Briuselį. Jis taip pat susitiko su Europos parlamento pirmininku e, Martinu Šulcu. Jie kalbėjo apie abiems pusėms aktualius klausimus, žmogaus teisės, įskaitant moterų vaikų teisės, tai buvo patys svarbiausi diskusijų dalykai. Norėčiau pabaigti citata. Vaikai yra gyvenimo gėlės. Būkime švelnus su jais. Padarykime juos laimingus, padėkime jiems. Išsaukime vaiką juose visam jų gyvenimui. Ačiū. Dėkuoju. Aš nežinau, ar kas nors iš kolegų nori pasakyti. Ponas Epitadėjus ir Demes Maker. Prašom, ponė Pitadėjus. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. E, yra keletas atvejų, e, girdėjome labai įdomių e, dalykų ir labai dėlį susirūpinimą keliančių dalykų iš E, prelegentų apie tai, kaip vaikai naudojami ginkluotose konfliktuose, girdėjome apie smurtą prieš vaikus, e, vaikų teisų pažeidinėjimą, apie pasiekmes e, jų psichiniai sveikatai. Ir man kyla klausimas – kokia yra jungtinių tautų ir ES pozicija. Dažnai mes tik tai labiau svajojame arba e, e, filosofinius pokalbius varinėjame su atitinkamų vyriausybių vadovais, e, tų vyriausybių, kurios ne, naudoja vaikus konfliktuose ir visiškai neatsižvelgia į mūsų pasiūlymus ar griežtus perspėjimus. Uh, kodėl egzistuoja tokia veidmainystė, kodėl mes negyvename kur kas griežtesnių priemonių prieš tas šalis. Ar girdėjote apie kokias nors ekonominės sankcijas prieš tas šalis, prieš vyriausybės, prieš vyriausybės tų šalių, kurios naudoja vaikus konfliktuose? Ar klausėte ministrų pirmininkų, prašėte pasisakyti? Ar sakėte, kad tie vadovai turi būti e, siunčiami tarptautinį baudžiamą į teismą? Ne, niekas nepadaryta. Mes e, kalbame apie savo politinius oponentus, nes mums nepatinka tai, ką jie sako, bet visiškai ignoruojame e, tokias pavojingas situacijas, kurios įžeidinėja demokratijos principus ir žmogiškumo principus. Tai yra tarsi pasityčiamis iš žmogiškumo. Laimė ir nelaimiai e, vaikai nebalsuoja, taigi jie politinėme žaidime nedalyvauja. Ir mes paprasčiausiai nustumėme tą klausimą į šoną ir galvojame, kad jau viską padarėme, o gyvenimas žengia tolyn ir tų žmogelių, kurie nieko dėti, gyvenimas yra ir toliau baisus. Ačiū. Ačiū, pirminkė. Kalbėsiu olandiškai. Ponios ir ponai, norėčiau padėkoti visiems svečiams už. Aš išsame informaciją apie šį reiškinį vaikų naudojimą kaip kareivių. Visai atsitiktinai vakar per Olandijos televiziją mačiau dokumentinį filmą apie Ugandos reintegracijos procesą. Vaizdai ir istorijos tikrai mane sukretė. Alsatim. Timerman yra vienas iš žmonių, kuris dirbo Ugandoje įgyvendant projektus. Daug buvo kalbama apie įvairias iniciatyvas gerą valią, tačiau nežiūrint visų iniciatyvų, ką manome savo šalyje kitose valstybėse narėse. Matome, kad žmonės radikalėja kai kurie išvyksta į Iraką, į Siriją kovoti islamo valstybėje, jos pusėje ir pasima savo vaikus. Paskui tie vaikai rodomi internete ar kitoje video medžiagoje kaip trofėjai. jie tampa ginkluotų pajėgų dalimi, tai yra baisus ir, baisu ir tai yra naujas reiškinys, jungtinės tautos turi į to nepamiršti, apie tai reikia kalbėti, mes turime pasižiūrėti, kaip galime kovoti e, su šia tendencija, reikia užtikrinti geresnį veiksmų derinimą. E, mokyklos, e, socialiniai darbuotojai, e, turėtų daugiau socialinės kontrolės būtų, būti vykdoma, taip pat reikia numatyti socialinės ekonominės galimybės geresnės tiems, kurie dėl vienos ar kitos priežasties jaučiasi negerai mūsų visuomenėje. Aš norėčiau išgirsti specialistų nuomonę apie tai, nes apie tai nebuvo kalbėta iki šiol yra įvairiausių tarptautinių konvencijų, sutarčių, taip, Bet ar to pakanka? Gal jau ir pasenusių yra dokumentų, gal reikėtų juos atnaujinti ir šiame kontekste kaip galėtų padėti Europos Sąjunga, galvoju apie Ženevos konvenciją. Yra daug kriterijų, kurie apibrėžia kovotojo statusą e, ir e, skiriančių kovotoje nuo civilių gyventojų, tačiau ne, vienos, ne viename apibrėžime nėra amžiaus, jeigu aš teisingai supratau. Gal reikėtų pasižiūrėti į tas tarptautinės sutartys ir konvencijas ir jas atnaujinti. Dar vienas klausimas. Jeigu pasižiūrėsime į uh, šalių sąrašą, kurios buvo minimos, atrodo, kad daugiausiai problemų dėl e, vaikų kareivių yra e, tose žlugusiose valstybėse, kur žmonės gyvena nepaprastai skurdžiai ir įsišaknyje yra vietiniai konfliktai. Dėl to dažnai naudojami vaikai kaip kareiviai. Sąrašas kartas nuo karto pasikeičia E, kai kurios šalis, kurios dešimtmečius buvo tame sąraše išbraukiamas, bet įrašomos naujos. Buvo kalbama apie tai, kad reikia identifikuoti riziking, rizikos zonas, bet norėčiau apie tai daugiau išgirsti. Nes jeigu galvosime apie riziką, e, galės, yra šalių, kur galima numatyti e, problemas ir kaip užtikrinti, kad situacija netaptų nevaldoma. Stebėsina yra vienas dalykas, bet prevencija, ką, pavyzdžiui, ES galėtų padaryti. Kaip galėtume užkirsti kelią šiam reiškiniui. Ir dar kartą dėkoju už visą pateiktą informaciją ir už jūsų atsakymus. Dabar ponas Auštrevičius. Uh, Labai ačiū už tos, kurie pasisakė, paaiškino mum situaciją, kai vaikai įtraukiami į krūvinus karus. Tiesą sakant, tie, kurie samdo vaikus, kurie organizuoja vaikų tapimą kareiviais, jie daro baisų nusikaltimą. Ar kas nors iš jūsų galėtumėte pakomentuoti situaciją šitaip? Ar buvo žmonių, asmenų, kuriem būtų iškelta byla teisme Hagoje, kad ką nors apkaltino, kad jie įvykdė nusikaltimą ir kokie buvo rezultatai, jeigu galite prisiminti tokį atvejį. Ir kokia yra apskritai tarptautinė teismo praktika šiuo klausimu. Ačiū. Aš dabar galbūt perduosiu žodį Nefrandai, mm, panas Koliai. Dėkoju, pirminkė. E, Pone Dėmesmaker, jūs esate teisus. E, jau ir Europoje prasidėjo e, karas, kuriame dalyvauja vaikai. Mes čia matome aštuonis parlamentarus, bet reikia kalbėti apie netiek jau daug. Bet e, turiu visiems esantiems pasakyti, kad Europoje karas prasidėjo. Ir ką mes galime padaryti, kaip jūs sakote, yra prevenciniai veiksmai, e, tvarus vystimasis. Europos Sąjunga, jūs parlamentarai e, per savo delegacijas galite kažką padaryti, yra prekiaujama su trešdaliu pasaulio Ir Europos Sąjunga šiaip jau yra čempionė tvirtintama e, vaikų teisės. Praeitą savaitę ponė e, Mogerini kalbėjo apie tai, kad bus viskas, kas įmanoma darom per e, išorės saugumo ir gynybos politiką, kad būtų įtvirtintos vaikų teisės. Tai yra išskirtinis dalykas pasaulyje, reikia tą pasakyti. Buvo patvirtinta ir rezoliucija parlamento ir ES pagal tą rezoliuciją e, prisijungs prie vaiko teisų konvencijos. Tai yra taip pat išskirtinis dalykas, atsiras jurisprudencija. Teisėna ES, e, ekonomika, tvarus vystimasis, prekyba, e, kitos priemonės, kurios gali užtikrinti vaikų teisės per vystimasi. Ir šalis, kuri gyvena neinvestuodama į savo vaikus, tikrai neinvestuoja į tvarę ateitį. Tokiu būdu atsakau į jūsų klausimą dėl politinių dalykų. Europos Sąjunga yra e, svari, stipri, tarptautinė veikėja. Ir jeigu ji bandys patraukti kitus, e, tvirčiau sieks įgyvendinti įtvirtinti vaikų teisės, vykdama, pavyzdžiui, šitą kampaniją Vaikai nekariai, e, dirbdama su jungtinėmis e, tautomis ir kitomis šalimis, tai yra labai mums vertingas dalykas. Yra daug e, situacijų, kurios yra susijusios su politiniais dalykais. Kolega iš Afganistano puikiai tą žino. Kongas, Čadas, e, tai yra politiniai dalykai. Reikia bendrauti su tomis šalmis ir reikia sutelkti tinklus, e, skirtingas politinės e, pajėgas, galės ir Europos parlamentas čia taip pat gali daug ką padaryti. E, mums tie visi aspektai taip pat labai svarbus, nes negalima šiandien E, e, palikti viską taip. Matome, kad naudojami e, socialiniai tinklai, taip pat informuotumo kampanijos ir kai kurios teroristų grupės pasitelkia tuos, tas priemonės, kad galėtų e, vaikus e, patraukti. Tai yra nauji dalykai ir mes turime kažką daryti, nes prasidėjo karas ir prasidėjo jisai Europoje. Dabar tik tai yra pradžia viskas. Tas karas nėra įprastas karas. Jisai vyksta per socialinius tinklus, per politinę įtaką ir taip pat per tinklus E, kurie per ilgus metus e, susiklostė. Mes matome naujo tipo smurtą ir negalime su juo taikstytis. Mes esame čia ir mes norime jūsų e, parlamentarų paprašyti būti netolerantiškiams, nes negalime toleruoti tokių dalykų mūsų visų bendrai kuriame pasaulyje. Tai yra politinis signalas, E, reikia užsitikrinti partnerystę visais lygmenimis, reikia dirbti vyriausybėms, žiniasklaidai, pilietiniai visuomenės, tai yra visiems labai svarbu. E, Pone Liucija Vaiters. Ačiū. Porą dalykų. E, pirmiausia, dėl pirmojo pasisakymo. Tai kas toliau bus? Ar mes iš tikrųjų pakankamai rimtai žiūrime į problemą? Aš manau, kad labai svarbu tai, kad Junktinės tautos saugumo komitetas turi e, įrankius reikalingus tam, kad galima būtų užtikrinti laikymasi visų e, dalykų, kurie yra numatyti veiksmų plane. Taip, Visa tai prasideda, viskas prasideda nuo bendradarbiavimo, žinoma, kai kalbama apie sankcijas, kad jos būtų tikėtinos, na, kad, kad tie procesai būtų įtikinami, turi būti tolesnis darbas, turi būti įgyvendinamas priemonės. 2012 metais buvo Kongui nutraukta karinė parama ir vėliau tais metais DSI pasirašė veiksmų planą dėl vaikų naudojimo karinėms pajėgoms. Buvo klausimas, ar užtenka tų pasirašytų sutarčių. Taip, labai svarbus klausimas. Aš atsakyčiau ir taip, ir ne. Taip, man atrodo, pakankamai teisinių aktų, pakanka sutarčių. Jau galima prisiminti vien saugumo tarybą. Bet taip, kitose srityse mums iš tikrųjų reikia pasižiūrėti, ar pakanka tos apsaugos, kurią teikia mums teisiniai dokumentai. Na, pirmiausia, kada mokyklos yra naudojamas. Uh, karinės pajėgoms. Taip, kalbama, kad šito nereikėtų daryti, bet tai nedraudžiama. Ir tai iš tikrųjų daro tas mokyklas ir mokiniuose labai pažeidžiamus. Lygiai taip pat kompromituoja visą švietimo sistemą. Ir todėl buvo įmamasi iniciatyvas, man atrodo, Argentinoje sukurti tam tikras gairias, kurių privalu laikytis, e, norint panaudoti mokyklą skainiams tikslams. Man atrodo, e, bus patvirtintos tos gairės kitais metais. Tai labai svarbis rytis. Na, dar vienas dalykas. Taip, e, pirmiausia, sprokstamųjų ginklų naudojimas tankiai apgyvendintose vietovėse. Kai jūs yra taikomos tankiai apgyvendintose vietovėse labai daug nukenčia gyventojų, ypač daug vaikų. Taip, kol kas dar tai nėra draudžiama, bet mes siekiame, kad būtų uždraust, uždraustos tokios sprogstamosios medžiagos ar tiesiog galbūt kai kuriuose situacijose, kad būtų bent jau naudojimas iš tikrųjų kiek galima labiau uh, sugriežtintas. Taip Aš galvoju, kad yra daug labai praktinių veiksmų, kurių galima būtų imtis. Kaip aš sakiau, politikas, e, teisinės priemonės, taip tai nepanacėja. Taip, e, kuriama tam tikra aplinka, e, kurioje apsauga yra labiau galima. Taip, yra dokument, taip, kalbama apie dokumentus įrodančius vaiko amžių. O tiek daug yra vaikų, kurie tokių dokumentų neturi ir tada labai sunku iš tikrųjų patikrinti, kokio amžiaus yra vaikas, ypač kada jis yra a, rekrutuojamas, kai jis yra samdomas. Nepaprastai svarbus dalykai jau iškelti švietimas, sakysim. Kaip aš jau sakiau savo pasisakymę, kad labai dažnai jūs girdite iš vaikų, kad nėra tiesiog alternatyvų, nėra jokio, jokios galimybės jiem rinktis jie ieško kažko kito, jie nenori dalyvauti tose karinėse grupuotėse ar karinėse pajėgose, bet jie neturi kito pasirinkimo. Ir galiausiai, taigi, dėl galimų reformų. Čia mes nekalbame apie tai, kodėl vaikai yra samdomi. Nekalbu apie priežastis, bet kaip tai visa vyksta. Taigi tiesiog turėtų būti tam tikri barjerai, kada kalbama apie tuos profesionalius samdymo procesus, apie stebėjimą situacijas. Ir tiesiog, kad neteisėtas samdymas kaltieji dėl neteisėto samdymo turėtų būti patraukti atsakomybin. Taip, daug yra dalykų, kuriuos reikia spręsti. Tai yra tiesiog reikėtų holistinį požiūrį taikyti. Tokioje padėtyje labai ačiū, ponės Ragiai. Ačiū. Dėkuoju už jūsų susidomėjimą. Visų pirma, aš norėčiau sugrįžti Aš suprantu jūsų pasipiktinimą. Man kartais taip pat kyla pasipiktinimas ir pyktis, bet tai reiškia, kad mes vis tiek turime judėti prieki. Šiandien aš norėčiau kalbėti pozityvai, nes tikrai e, netvykau čia tam, kad jums sugadinčiau nuotaiką. Mes sąraše turime septynias šalis, kurios yra įrašytos į sąrašą šalių, kurios, kurios e, naudoja vaikus. Anksčiau tas sąrašas buvo 98. Pavyzdžiui, Afganistane tai nėra, ne, nėra armija valstybinė, tai yra vietos policija, kuri yra tame sąraše, kuri samdo vaikus. Ir mes labai glaužiai dirbame su ta policija. Turiu pasakyti, kad mes esame patiekę, pasiekę susitarimo Nes aš šalis linkusias bendradarbiauti, jos sako, kad jos anksčiau e, samdė ir naudojo vaikus karinėse konfliktuose, dabar yra e, pasiryžusios to nebedaryti. Svarbiausia dabar mus, e, mums rūpi ginkluotos grupuotės. Dabar būtina imtis priemonių prieš tas ginkluotas grupės nebu, ne, nepakanka vien pasitenkinti politinę valią, kad viena ar kita valstybė priema sprendimą nebesamdyti vaikų. Būtina dirbti bendraujant su ginkluotėmis grupuotėmis. Taip, tos valstybės tikrai yra susidūrusios su labai didžiuliais sunkumais, neturi atitinkamų institucijų, kurios galėtų e, dėrėti su ginkluotomis grupuotėmis. Pavyzdžiui, Konge e, ginkluotas grupuotės anksčiau samdė vaikus, bet jie galiausiai prisijungė prie e, valstybinės armijos. Ir po ketverių metų dabar jau Kongo armija sutiko, kad nebesamdys ir nebeišnaudos vaikų savo armijoje. Aš manau, kad toks prisimtas įsipareigojimas yra rimtas ir būtina užtikrinti, kad jo būtų laikomasi to įsipareigojimo. Čia daroma tam tikrų nuolat ir mums atrodo, kad tas primtas įsipareigojimas e, Dabar, kai kalbam apie ginkluotas grupuotės, būtina užtikrinti, kad jos nebesamdytų vaikų kaip karių. Ten, kur yra politinė valia, politinis noras, mes bandome sustiprinti ir remtis tą politinę valią. Bet jeigu ten tokios politinės valios nėra, turime naudotis kitomis priemonėmis, turime imtis visų reikiamų būdų panaudoti spaudimą, panaudoti traptautinį baudžiamąjį teismą, galima pasinaudoti kitais būdais, visomis esamomis priemonėmis. Buvo iškeltas klausimas, ką galėtum daryti, kai kalbam apie vaikų radikalizavimą. Taip, šiandien mes susidurėme su įsis mm, įvaizdžiu, kuris naudojasi socialinę žiniasklaidą Tai yra žinoma ir Konge, ir tose zonoje, kur anksčiau veikia armija, jie taip pat samdė vaikus ir vertė vaikus žudyti, naudotis rumu ir taip toliau. Štai tokia yra realybė, kai mes turime ginkluotą guproją, kuris samdo vaikus kaip karius. Vaikai patiria tai, ką dabar įsis rodo savo nusilmuotose vaizduose. Mes turime labai išmintingai į tai reaguoti. Mes neturime uh, prarasti galimybės. Mes turime gauti reikiamą atsaką. Mes turime, kad tame dalyvauti bendruomenį. Ir būtina pasirūpinti, pačias šaknis pašalinti šių reiškinių. Žinoma, reikia daug politinio darbo nuveikti, žiniasklaidos informacijos skleidimo, e, integravimo ir taip, taip toliau. Labai daug dalykų galima nuveikti šioje srityje, įvertinti, ką gali, galima regione padaryti. ES e, e, atliks savo darbą, taip pat ir kitos šalis. Aš pati, pavyzdžiui, esu kilusi iš Alžyro ir iš mano regiono yra e, vaikų, kurie yra samdomi, kaip reikėtų užkirsti tam kelią, rūpi visiems, kad, nebūtų, kad neplistų šis reikinys. Kaip tas ginkluotas grupuotės padaryti neteisėtomis, mes turime visą šią, e, šią, šį darbą nuveikti pasakyti, kad jūs nesate mūsų šalies atstovai, jūs ne, neatstovaujate islamui, jūs esate nusikaltėliai. Šitie dalykai yra patys svarbiausia, tokius dalykus įtvirtinti. E, vienas asmuo pakė, iškėlė klausimą, jo dabar jau nebėra. Kokie yra pavyzdžiai, kai tai, baudžiamasis teismas priėmė sprendimus dėl vaikų dalyvaujančių ginkluotose nusikaltimuose? Taip, teis, Liubangos byloje e, Tarptautinis baudžiamasis teismas priėmė sprendimą dėl vaikų dalyvavimo kariniuose e, konfliktuose. Liberijos buvęs e, prezidentas buvo nuteistas už vaikų samdymą karinėse pajėgose vis, visi šie asmenys turės atsakyti už savo veiksmus. Daug įvairių asmenų, e, kuriems buvo iškeltos bylos, tarptautinėme e, baudžiamajame teisme turės prisimti atsakomybę e, kariniai vadai. Jeigu tam tikrose karinėse grupuotėse jų, jų daliniuose buvo vaikų, reiškia, jie ir tos grupuotės ir prisėmė atsakomybę už vaikų samdymą. Bet turbūt geriausia būtų, jeigu nacionaliniai teismai priimtų tokius sprendimus. Kongo gynybos ministro ataskaitą aš gavau, kur buvo pasakyta, kad e, X, Y, Z grupių vadai buvo areštuoti ir apkaltinti dėl vaikų samdymo. Ir tai yra labai svarbu, mes tai turime dar labiau sustiprinti ir tęsti savo darbą. Aš atsiprašau, kad ne visus klausimus atsakysiu. Dar vienas klausimas buvo pateiktas dėl teisinės bazės, tarptautinio teisinio pagrindo. Ar sutartys, ar to pakanka, ar mes turime pakankamai e, sutartyje nuostatų. Aš nesu patenkinta iki galo, nes yra nustatomas amžius, nuo, iki kurio yra nelegalus samdymas, pradedant nuo 15 metų iki 18 metų, pavyzdžiui, Afrikos hartiją e, už vaikų gerovę atsakinga, ten yra 18 metų. Pietuose yra 18 metų riba samdymo, e, vakaruose yra e, va, 15 metų. Mes labai džiaugtumės, jeigu jaunesni 18 metų asmenys nebūtų samdomi į kariuomenę. Nes vaikų samdymas mm yra tarptautiniais nusikaltimais. Jeigu mažiau nei 15 metų vaikas samdomas, tai labai daugelie šalių yra pasipriešinimas tam, kad nebūtų samdomi vaikai jaunesni nei 15 metų. Tai tiek ačiū. Ačiū. Dėkuoju Jums. Dabar žodis ponui Plenkovičiui, kuris e, apibendrins mūsų diskusiją. Kalbėsiu savo kuratų kalbą ir noriu pasakyti, kad E, kalbu kroatiškai, kad vertėjai galėtų padirbėti, e, kurie verčia iš kratų kalbos. E, šis klausimas yra nepaprastai svarbus, labai svarbi yra kampanija Vaikai nekariai, tai yra pasauliu visam aktuali tema ir malonu pritarti poniai Valencijanų iniciatyvai. Labai gerai, kad mes kalbame apie tai mūsų pa, žmogaus teisų pakomitetyje. E, kampanija vyksta jau porą mėnesių ir jos tikslas yra užtikrinti, kad būtų akcentuojama e, ta rimta problema, kai vaikai naudojami ginkluotose konfliktuose. Visos diskusijos rodo, kad uh, problemos esmė yra ta, kai kurios šalys nepakankamai funkcionuoja gerai, jos yra per silpnos, neturi stiprių institucijų ir negali išvengti e, vaikų naudojimo ginkluotuose konfliktuose. Dėl to, kad e, kampanijoje ir ES ir jungtinių tautų veiksmais kryptingais reikia siekti pakeisti padėtį. Mūsų išorės politika turėtų būti taip pat e, skirta tam reikia imtis veiksmų, nes tai susiję su ES pagrindinėmis vertybėmis yra susitarimų, kurie e, skirti finansiniai pagalbai ar kitai pagalbai. Aš manau, kad šis klausimas turi visuomet, e, svarstant susitarimus, taip pat nagrinėjamas. Ir mes taip pat turėtume e, galvoti apie požiūrį, kokį požiūrį e, palaiko šalis, kurioje vyksta konflikt, konfliktai. Mes turime įtraukti visas E, šalis. E, buvo kalbama apie išorės veiksmų tarnybą, pilietinės visuomenės atstovus. Aš esu įsitikinęs, kad partnerystės principas yra vienas iš pačių svarbiausių. Labai svarbu kalbėti apie vaikus ginkluotose konfliktuose pasauliniu mastu taip pat ir nacionalinių lygmenių visose valstybėse narėse ir kitose šalyse nepriklausančiose Europos Sąjungai. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems dalyviams, pono Broko vardu dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad visiškai pritar jūsų kampanijai ir labai remiu ponios Derūgį ir kitų e, veiksmus. Ačiū dabar e, posėdį baigiame.